Buonasera, ben ritrovati. Eh, allora, come abbiamo eh, concordato. Sveiki sugrįžę į mūsų posėdį po pietų. Mes turėtume grįžti prie paskutinio mūsų posėdžio eh, darbo tvarkės klausimo, kurio neaptarėme iki pietų. Tai yra vienuoliktasis klausimas, tai yra ataskaitos dėl tyriamojo vizito į Ruma, Rumuniją. Ir tas vizitas įvyko lapkričio pabaigoje. Man teko didžiulė garbė būti šios delegacijos nare ir todėl norėčiau pati pateikti trumpą informaciją apie tas dvi labai intensyves dienas, kurias mes praleidome įvairiuose Rumunijos miestuose. Una eh, considerazione. Eh... Pirmiausia, norėčiau pasidalinti mintimis apie šios kelionės organizacinius aspektus. Teko susidurti su kai kuriais nesklandumas organizuojant šią išvyką ir dėl to Manyčiau, kad ateityje, organizuojant tokias keliones, reikėtų atkreipti daugiau dėmesio į programos įgyvendinamumą. Reikėtų atsižvelgti į infrastruktūrą, transporto, e, susiekimų ypatumus. Ir, žinoma, reikėtų kreiptis į atitinkamos šalies kolegas, paklausti jų nuomonės. Ir kitais atvejais, kai keliaudavome į Rumuniją, reikėtų vietoje koreguoti programą, keisti susitikimų terminus, kadangi susidurdavome su įvairiausiamis problemomis norėdami patekti į konkretų e, miestą, vietovę. Taigi, e, iš šios patirties turime pasimokyti, turėtume veiksmingiau planuoti mūsų keliones į kitas valstybės. Tai yra, mes turėtume gauti iš ankstinę informaciją apie tai, ar galės įgyveninti programos tikslus. Konkrečiai apie šitos kelionės tikslą Visų pirma, kelionė įvyko lakučio 23-28 dienomis, 24-ąją, pirmąją mūsų viešnagės dieną. legata eh, alla petizione. Susipažinome su labai svarbiu aspektu, kuris yra minimas Rozė Montana peticijoje irgi ryte mes susitikome su įmonės atstovu, įmonės, kuri e, įgyvenino šį projektą ir taip pat Rozi Montana, peticijos autorius, susitiko su mumis. Įmonės atstovai atsakė į mūsų pateiktus klausimus. Klausimai, kurie buvo suformuoti jau peticijos tekste, mes galėjome dar kartą išgirsti atsakymus vietoje į juos. Buvo iškelti klausimai dėl dirbožėmio ir vandens užterštumo lygio. Buvo kalbama ir apie cienidžio Cienido eh, naudojimo eh, plaunant eh, auksą. Taip pat buvo patikta informacinė medžiaga diapozityvų mm, ir forma ir pateikta video medžiaga. Ir mes galėjome įsitikinti, kad bent jau formaliai yra laikomasi ES direktyvų nuostatų. Ypač domėjomės mes nutekamųjų vandenų direktyvos įgyvendinimu, taip mineralinių atliekų tvarkymu. Taip pat įmonės technologai, ekspertai kalbėjo apie maksimalių e, taršos limitų nesilaikymą. Ir Roza Montanoje mes buvome patikinti, kad yra laikomasi tų maksimalių ribų. Era quella relativa alla mm, determinazione. Daug, daugelis iš mūsų pritarė šiam peticijos tekstui. Jame buvo nurodoma į tai, kad reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymo nuostatų ir kad po tų tos susitart, sutarties galiojimo dėl aukso išgavimo ir toliau turi būti laikomasi e, teisės nuostatų. Buvo minimas 150 milijonų biudžetas, e, kuris buvo skirtas įmoniai siekiant užtikrinti atitinkamas E, nuostatas. Tačiau šita suma neturi tokias, nėra tokia svarbi, lyginant su tuo vertinimu, kai projektas bus tęsiamas toliau. Svarbu buvo įvertinti to projekto įgyvendinimo poveikį regionui arba visai šaliai. Taigi rytinio susitikimo metu Rozamontano meras taip pat pasisakė, jo informacija buvo labai naudinga. Jis mm, kalbėjo apie tai, kaip su šia situacija susiduria piliečiai savo kasdienėme gyvenime. Jis kalbėjo apie tai, kad ši teritorija jau istoriškai buvo mineralinių uh, išteklių išgavimo regionas. Ir šitas regionas neturi kitokių alternatyvų e, vystytis ir e, palaipsniui skursta. Ir šitas projektas yra ekonomiškai labai svarbus projektas, E, jo gyvenimo metu yra numatyti atnaujinti kai kuriuos pastatus, atstatyti, e, atgaivinti šį regioną. Ir žinoma, buvo kalbama apie tai, kad kai kurie gyventojai turėtų būti e, perkeliami į kitas vietovės, į atskiras e, šito projektų įgyvendinimo e, zonas. Tuo labiau, kad įmonė yra numačiusi pastatyti naujas gyven, gyvenvietės, naujus gyvenamosius e, namus šio regiono gyventojams. Visą tai yra numatyta gyventojų labui E, yra galvojame atsižvelgti į apie e, infrastruktūros poreikius ir taip toliau. Taip pat mes susitikome su atskirų institucijų atstovais, kalbėjome su valstybės sekretoriumi, taip pat kitais atsakingais pareigūnams, jiems pateikėme įvairiausių klausimų. del primo incontro, eh, però. Eh, ir aptarėme visus klausimus, kurie buvo iškilę pirmojo susitikimo metu, bet jau e, šiuo atveju mes pateikėme juos e, oficialių valstybės e, institucijų atstovams ir bandėme išsiaiškinti, kaip vertina situaciją politikos atstovai, valdžios atstovai, ką jie mano apie šio projekto įgyvendinimą. pasitvirtino kai kurios informacijos, kurias mes buvome gavę anksčiau. Ban abu valstybės sekretoriai vyriausybės vardu patikino, kad priežiūros institucijos užtikrins, kad bus laikomasi maksimalių cienido e, naudojimo e, ribų ir kad bus laikomasi tų numatytų teisės nuostatų. Be to, mums buvo patikinta, kad ministerijoje dar kartą bus grįžtama prie šio klausimo ir buvo patikinta, kad cienidas bus naudojamas tik tai tam tikrame uždarame cikle, gamybos cikle. Be to mes gavome informacijos, kad yra domimasi dar dviem panašiais pasiūlymais, e, kurie galės padėti įgyvendinti šį projektą ir užtikrins kad šitas ciklas būtų uždaras, buvo informuota, kad bus e, gaminama geomembrana žemės gelmėse ir bus užtikrinama, kad dirbožėmis e, nebus teršiamas ir kad nenukentės nei gyvūnyje, nei augalyje. Taigi bus laikomas atitinkamos ES e, taršos ribojimo direktyvos. Normatyvų laikymasi, laikymasis taip pat e, geros oro kokybės užtikrinimas buvo mūsų diskusijų temos. Taip pat buvo kalbėta ir apie santykius su kaiminimis valstybėmis. Šiame kontekste mes gavome iš nacionalinių valstybės institucijų atskirų tarnybų, išgirdome patikinimą, kad bus laikomasi atitinkamų derinimo procedūrų ir buvo minėta, kad problemų kyla bendradarbiaujant su Graikija. kalbant apie konkrečias e, procedūras, e, buvo paminėti kai kurie aspektai, dalykai, kurie tiesiog išsklaidė mūsų ankstesnės abejonės. O dėl dokumentacijos aš grįšiu prie dokumentų vėliau, kai pateiksiu mano galutinę ataskaitą. Įmonė mums pateikė informaciją apie šio projekto įgyvendinimo kaštus, taip pat apie šio projekto įgyvendinimo terminus, apie galimą ekonominę naudą šiam regionui ir visa tai yra aspektai, į kuriuos būtina atsižvelgti. Šio susitikimo su nacionalinėmis e, tarnybomis metu mes sutelkėme dėmesį į du svarbiausius klausimus, kurie atsispindėjo daugumoje peticijų. Pirmiausia, jie buvo aiškiai suformuoluoti peticijoje, kurioje buvo kalbama apie vėjų jėgainių, vėjo jėgainių statybą valdžios atstovai minėjo mums, kad jie yra įsitikinę, jog vėjo jėgainės šaliai yra tiesiog būtinos, tačiau būtina išsiaiškinti, ar yra įgyveninamos visos e, sąlygos pagal nacionalinius ir bendrijos teisės aktus. Dar reikėtų taip pat pasidelgti pagalbon duomenys apie CO2 teršalų mažinimą, taip pat apie ES e, teisės e, nuostatų įgyvendinimą CO2 mažinimo srityje. Buvo minėta, kad maždaug 400 vėjo įgainių yra ketinama mm, pastatyti. Nacionalinės valdžios institucijų atstovai teigia, kad nereikėtų abejoti dėl to e, nepagristo susirūpinimo. Ir e, vyriausybės atstovai e, teigia, kad projekto tas jau praeitas įgyvendinti ir pažadėjo, kad pasistumėjus darbams į priekį mums bus pateikta informacija apie šio projekto įgyvenimo eigą. mes paprašėme nacionalinių institucijų atstovų paaiškinti e, skundus peticijoje dėl laukinių arklių. Šitos peticijos e, klausimus mes nagrinėjame jau netaip išsamei, kadangi tai buvo paskutinė mūsų aptariama peticija kelionės metu. Mums buvo atsakyta, kad tie peticijoje minimi laukiniai arkliai iš tikrųjų yra nelaukiniai e, arkliai, bet juos tiesiog savininkai yra e, paleidę į gamtą. Taigi tie kaltinimai, kurie yra formuluojami peticijoje, yra iš esmės nukreipti, turėtų būti nukreipti savininkams, kurie turėtų rūpintis tai savo uh, augintiniais. Šių susitikimų metu mes dar kada grįžome prie Roza Montana peticijos, susitikome e, su e, peticijos autoriais. Jie susitikimo metu apgailestavo dėl to, kad e, nebuvo pakankamo bendravimo su nacionalinėmis tarnybomis, jos neatsižvelgė į būtinybę įtraukti piliečius į sprendimų priimamų procesus, peticijos autoriai pateikė papildomus informacijas, parodė vaizdo medžiagą ir dar kartą pakartojo, jog jie esą įsitikinę, jog įgyvendinant šitą e, projektą nebuvo atsižvelgta į visą potencialią riziką ir galimas pasiekmes. Taigi peticijos autoriai pagėdavo papildomos informacijos. Jie abejojo ir dėl to sumos, kuri buvo nurodyta kaip užstatas, e, jų manimų yra per maža, turint omenyje tą potencialią riziką. Mes susitarėme, kad po tam tikros peržiūros vertėtų grįžti prie šitos sumos, užstato sumos perskaičiavimo. Nuo to priklauso ir galutinis sprendimas, ar projektas bus įgyvenintas ar ne. E, įmonė turi pateikti pakankamas garantijas bet tu mes susitikome ir su kitais asmenimis, su kuriais nebuvo numatyta susitikti. Tai buvo asmenys, kuriuo, kurie dalyvavo susitikimuose, tačiau susitikimų metu jie negavo galimybės pasisakyti, po to mes jau susitikome ir su jais ir paprašėme iš jų papildomos informacijos paprašėme, kad jie atsiųstų savo turimą informaciją raštu. Vakar, už vakar mūsų komiteto adresu buvo atsiųsta šitą informaciją, aš dar nesuspėjau su ją susipažinti. Žinoma, ji bus labai svarbi toliau nagrinėjant šias problemas. Į savo pranešime, ataskaitoje apie vizitą aš atsižvelgsiu į tą papildomą informaciją. Žinoma, ten, ko gero, bus kalbama apie cionido naudojimą išgaunant auksą. Taip pat ten yra kalbama ir apie to regiono atstatymą, kai pasibaigsi koncesinės sutarties galiojimas. Po to jau vakare mes e, susitikome su peticijų atstovais jau neformaliuose susitikimuose. E, kolegos, kurie dalyvavo tuose susitikimuose, aš manau, pateiks papildomas informacijos. Po to kitą dieną, tai yra 25 lakryčio. Su un tema diverso. Uh, siamo, uh mūsų delegacija domėjusi kitų klausimų. La, um, la zona, il sito di Babadag. Nuvykome į Barbadak, į vietovę, eh, del duemilaotto eh, si starebbe realizzando eh, un um, insediamento di 2008 m. 111 peticijoje buvo nurodyta, kad toje vietovėje ketinama statyti vėjo jėgaines. Ir dėl to gali nukentėti teritorija, kuri yra įtraukta į Natūra 2000 sąrašą. Taigi, ten buvo kalbama apie pavojų E, gyvūnijai šioje teritorijoje. Peticijos autoriai baiminosi, kad šita teritorija, saugoma teritorija gali nuskursti. Jie minėjo, kad ketinama 4000 jėgoinių pastatyti šioje teritorijoje, o 1000 400 teritorijai, kuri tiesiog yra Natūra 2000 teritorijos kaiminystėje. Mes apsilankėme toje teritorijoje, norėjome įsitikinti, kokia situacija yra vietoje. Ir konstatavome, kad tai yra pakankamai laukinės gamtos teritorija, kurioje nevykdoma jokia e, ekonominė veikla. O peticijos autoriai vietoje išreiškė savo nuogastavimus dėl tos labai vertingos teritorijos galimo nuniokojimo. Taigi mes įsitikinome, savo akimis, kokia yra situacija. Peticijos autorių nuomonė vėjų jo jėgainių bendrovė ir atinkamos institucijos turėtų parengti e, tyrimus, e, įvertinti, ar bus laikomasi atitinkamų regala, reikalavimų. Bet to peticijos autoriai minėjo, kad Labai svarbu užtikrinti tokių e, poveikio vertinimo objektivumą. Ir reikalavo, kad būtų objektyviai įvertinti tokios, tokio tyrimo rezultatai. Taigi mes paprašėme, kad pateik, būtų pateikta informacija pagrindžinti tokius teiginius. Nes mes, komitetas, norėdamas padėti piliečiams ginti jų interesus prieš uh, imdamiesi veiksmų dėl skundo, turėtume gauti papildomos informacijos, konkrečios informacijos ir tik po to turėtume domėtis, kokia konkreti situacija vietoje. Po to mes po pietų nuvykome į Konstancą Ten susitikome su Konstancos e, savivaldybės atstovais, taip pat aplinkosaugos agentūros darbuotojais. Visi asmenys kalbėjo, kad jie pritarė tam vėjo jėgainių statybos projektui ir miesto meras taip pat užtikrino, kad jokios jėgainės nebus statomos be e, leidimų atsižvelgiant į Rumunijos aplinkos apsaugos teisę ir ES aplinkos saugos reikalavimus. Mums buvo pateikti ir dokumentai, dėl e, poveikio aplinkai. Taip pat buvo minėta, kad buvo atlikti strateginiai poveikio aplinkoj tyrimai. Taip pat buvo paminėti konkretus atvejai, kai pasiūlymai įgyvendinti tam tikrus projektus netitiko nacionalinių teisės aktų ir buvo e, pateikta informacija, kad buvo e, anuliuotas leidimas statyti vėjo jėgainės, kai nebuvo laikomasi teisės nuostatų reikalavimų. Taigi institucijų atstovai užtikrino, kad garantuojamas teisės aktų laikymasis. Taigi, lapkričio 25 dienos po pietų mes tarsi ir baigėme savo konkrečią misiją susijusią su peticijomis, tačiau po pietų mes dar buvom pakviesti į Rumunijos parlamentą. Jame susitikome su peticijos komiteto atstovu. Ten pasikeitėme nuomonėmis, patirtimi. Tas pokalbis buvo labai naudingas. ir jo metu buvo pasiūlyta labiau bendradarbiauti mūsų komitetui su Rumunijos peticijų komitetu. Ir žinoma, buvo siūloma veiksmingiau keistis informaciją, sumažinti informacijos pateikimo, sutrumpinti informacijos pateikimo terminus, taip pat buvo siūloma komiteto pirmininkui ir Rumunijos parlamento peticijos komiteto pirmininkui pasirašyti tinkamą dedarbiavimo protokolą arba sutartį. Taip pat susitikome ir su parlamente dirbančių piliečių e, ombudsmenu ir su juo pakalbėjome, pasikeitėme nuomonėmis. Ta figūra eh, e, in relacijų. Išsiaiškinome, kokios užduotys jam tenka, palyginome su mūsų Europos e, e ombudsmeno pareigybės uždaviniais ir galiausiai mūsų vizito pabaigoje susitikome ir su e, e, asmeniu atsakingu už šeimos apsaugos klausimus, aptarėme taip pat įvaikinimo aspektus, taip pat paminėjome į kai kuriuos skundus, peticijas, kur, kuriuose minimos įdingos procedūros taikomos įvaikinimui Rumunijoje. Mums buvo pasakyta, kad Rumunijos parlamente yra galvojama apie galiojančio įstatymo pakeitimą. Kompetitingas asmuo patikino, kad jau yra priimtas įstatymas, kuriuo labiau ginamos nepilnamečių teisės ir kad nepilnamečių reikalai yra efektyviau sprendžiami ir taip pat yra numatyta tos atitinkamos sankcijos, kai nesilaikoma atitinkamų teisės nuostatų, tačiau mes išgirdome ir tai, kad Rumunijoje nenorime dar kartą grįžti ir iš naujo aptarti tų tarptautinių nuostatų, kurios yra priimtos e, vaik, įvaikinimo klausimimais. Žinoma, mes turime taikyti su tuo, kad šioje srityje kompetencija išlieka nacionalinėje valstybėje, tačiau atitinkamos tarnybos informacija mus nuteikė visiškai uh, gerai. Mes konstatavome, kad yra pasiekta pakankamai daug pažangos. Taigi mes pasikeitėme nuomonėmis apie e, į, tarptautinio įvaikinimo procedūras. Taigi Tos dvi dienos buvo labai intensyvės, mes gavome labai daug papildomos naudingos informacijos, be kita ko daug dokumentų, e, papildomos informacijos raštu. Ir žinoma, buvo labai naudinga gauti dokumentus tiesiog iš pirmų rankų, o ne čia komitete. Be to mes apsilankėme tose vietose, dėl kurių abejonių išreiškė piliečiai savo peticijose. Taigi daug informacijos jūs gausite ir mano galutinėje ataskaitoje. Ponas Brustinaru, dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs teisi. Šis tremasis vizitas buvo tikrai labai svarbus. Septyni parlamento nariai vyko į Rumuniją, dar taip pat ir eksoficijo mm, nacionaliniai, e, tos šalies buvę Europos parlamento nariai. Ir tai parodė, jog ir parlamentui, ir komitetui labai rūpi padėtis šioje šalyje. Aš manau, kad pirmininkė, kuri pristatė ką tik visą informaciją, kalbėjo tik, lyg žvelgdama iš um, Rumunijos institucijų perspektyvos. bet keturi ar penki nariai e, - Sander, Höfner, Cadata Baidy ir kiti. Kėlė klausimus ir auksą išgaunančiams įmonėms, ir valdžios įstaigoms, ir uh, teiravosi ir dėl cianido nu, sunaudojamų kiekių aukso gavybos procesuose ir mes atsakymų negavome. Negavome atsakymų ir klausimus e, apie e, naudojamus sprogmenis. Taip pat negavome atsakymą į klausimus dėl to, uh, kokį poveikį gali turėti visi tie procesai išgaunant auksą, kuomet tas poveikis vis kaupėsi pamažu. Taigi buvo daug prieštarų. Pavyzdžiui, investuotojai kalbėjo apie 207 tūkstančius dolerių, valdžia kalbėjo apie mm, 250 milijonų eurų. Tai yra visiškai skirtingos sumos. Tai yra didžiulis projektas ir rizika milžiniška. Tabaždėgi rašau ir kiti teiravosi dėl projekto apimčių. Tačiau atsakymai buvo arba labai migloti, ar tiesiog jokingi. Teiravomės ir dėl draudimo, ir dėl perdraudimo. Uh, Atsakymas buvo pasakytas, kad suma bus nustatyta po to, kai jau bus pradėti gavybos procesai. Tačiau jeigu, jūs, jeigu mums yra sakoma, kad apie draudimo polisą bus kalbama su draudimo įmonė tik po to, kai jau to draudimo išmokos reikės, tai čia yra komiška tiesiog. Visų pirma, reikia nustatyti draudžiamą sumą atsižvelgiant į projekto apimtis ir į kylančią riziką. Europos parlamento nariai taip pat kėlė klausimų ir dėl geologinio viso konteksto, ir dėl purvo, tačiau jokių atsakymų nebuvo. Rumunijos akademija, Rumunijos geologijos institutas, ekonomikos studijų institutas Bukarešte, Kliūš mokymo įstaiga išsakė labai rimtų abejonių dėl geologinės visos struktūros tame regione, kuri gali lemti labai rimtos rizikos dėl to, kad eina kalba apie didžiulį, um, apie didžiulį vandens telkinį, milžinišką ežerą ir cienido, uh, kuris būtų sandėliuojamas visiškai šalia telkinius, kiekius. Pone Jala Sender bent du kartus um, kėlė klausimą dėl to, kaip užtikrinti, kad um, būtų uh, ta visa danga nepralaidi vandeniui, kad nebūtų įmanoma prasiskverbti to medžiagom uh, gilin, tačiau panašu, kad net ir aplinkos ministerija veikia tarsi tų korporacijų atstovai spaudai. Ir aš manau, kad tokie dalykai turi atsispindėti ataskaitoje. Penki parlamento nariai iš septynių a, turi visiškai kitokią nuomonę, nei mes tik išgirdome. Šie dalykai turi akivaizdžiai atsispindėti ataskaitoje. Vėliau, kai mes sutikome su peticijos teikėjais, vėlgi dėl Rašė Montana, uh, dėl e, tam tikrų priežasčių, dėl kurių nebuvo kalti peticijos teikėjo, mes patys mm, posėdis negalėjo įvykti tiek, kiek turėjo realiai, nes jis turėjo būti lygiai tokio pat svarbos, kaip ir susitikimas su investuotojais. Ir, tačiau dėl mūsų kalties tas susitikimas su peticijos teikėjais truko per, per pus trumpiau. O mes turėjome surinkti visą informaciją. Juk aš nesu geologas ir jūs ne geologai, aš ne chemikas, nei vienas iš mūsų nesame tos srities ekspertai. Uh, mes neišmanome pakankamai tų klausimų, kurie gali įtakoti šį projektą, o mokslininkams nebuvo galimybė suteikti pakankamai laiko pateikti visą aktualią informaciją. Man atrodo, tai yra visiškai beprecedentinis atvejis mūsų komiteto darbo istorijai. Noriu pasveikinti tai, jog susitikimas su e, dviem peticijų komitetais buvo, vyko labai puikioje uh, atmosferoje ir aš norėčiau pasiūlyti pagilinti mūsų santykius ir su jų peticijų komitetu, ir su Unijos ombudsmenu. Man atrodo, kad tai pasitarnautų Europos e, piliečių naudai. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau pabrėžti. Iš principo, aš sutinku su jūsų pastabomis dėl susitikimo su Rumunijos tarptautinio įvaikinimo komitetu. Aš remiu mano vyriausybės poziciją, kad nereikia atverti galimybės tarptautiniam įvaikinimui, kad, kad įvaik, įsivaikinti rumunų vaikus galėtų tik tai tie rumunai, kurie gyvena užsienyje. Uh, Man atrodo, kad tai tikrai viskas teisingai padaryta ir mes matome, kad tikrai profesionaliai yra padirbėta šio klausimu. Um, įvyko sutikimas, kuriame dalyvavo keturi parlamentarai, buvo ir žurnalistų, mes kalbėjom apie žiniasklaidos laisvę. Um, dokumentai, kuriuos jie atnešė, buvo perduoti ir peticijų komitetui. Ir aš labai tikiuosi, kad ir šie dokumentai bus prisekti prie galutinės ataskaitos, nes šie dokumentai bus persisti komisariai Nelikrius nes dirba ir aukšto lygio grupė dėl žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo. Vakare jūs praleidote vieną dalyką, tačiau galiu pastebėti, kad jūs prisidėjote prie to klausimo. Taigi vakare įvyko sutikimas Bukarešte katalikų katedroje ir arkivyskupas Robų kalbėjo apie pozityvų peticijų komiteto dalyvavimą atstovaujant katedros klausimą. E, katedros klausimą, e, sprendžiant katedros klausimus. Taigi, labai svarbu pastebėti, kad peticijų komiteto indėlis yra pozityvus, sprendžiant piliečių klausimus. Taigi toliau, kalbant apie tą sutikimą ir visus duomenis, kuriuos pateikė mokslininkai, visa tai yra prieinama komiteto nariams ir aš labai primiktinai prašau, kad visa ta informacija būtų integruota į galutinę ataskaitą. Labai svarbu, kad ir keturi nuolatinių delegacijų nariai dalyvautųsi sutikimuose. Toliau, kalbant apie Dobrodžią ir kitas organizacinės problemas, noriu išsakyti dar porą pastabų. Visų pirma, Vizitas buvo naudingas. E, vizitas įvyko po to, kai Europos komisija, ne mes, o Europos komisija nusprendė surenkti inspekciją ir pritaikyti sankcijas. Tai faktas. Man atrodo, niekas iš mūsų e, nebejojame Europos komisijos kompetitingumu ir analizės teisingumu. Taip pat paaiškėjo, kad Rumunijos valdžia nežino apie Europos komisijos įteiktą pranešimą. Vietos valdžia taip pat apie tai nežino. Tai yra vausi jų vietos valdžios ir jie pasakė, kad apie tai jiems nepranešta. Tada, jeigu aš paprašiau komisaro Potočniko, uh, pasiaiškinti, ar apie sankcijas yra pranešta formaliai Rumunijos valdžiai visiems lygmenims, nes tai yra labai svarbu. Toliau kalbant apie vėjo jėgainės. Tai regionas, kuris turi didžiulį vėjo energijos potencialą. Daugiau kaip du trešdaliai vėjo turbinų, kurios statomos Rumunijoje, bus sutelktos būtent šiame regione. Ir reikia paminėti būtent komisijos reakciją šio klausimu. Peticijoje yra pasakyta, kad atsižvelgiant į vėjo turbinų didžiulį tankumą tame regione, juk bus apie 4000 vėjo turbinų pastatyta labai nedidelėme plote. Uh, Taigi dėl to jų tankumo reikia atlikti strateginę poveikio studiją, nustatyti, ar tos vėjo turbinos turi būti statomos Durbodžioje, ar jos turi būti statomos kažkur kitur, siekiant apsaugoti aplinką, nes peticijos teikėjas kalba apie Natūra 2000 e, teritorijas ir specialiai saugomas teritorijas. Tai irgi turi atsispindėti mūsų komiteto ataskaitoje. Dabar tai, tai, tai gal, gal pažvelgiant plačiau, ne vien tai, kas kieno čia pusę palaikė, kas kieno interesams atstovavo, aš bendrai sakyčiau, kad vizitas buvo įdomus ir naudingas. Norėjau prėda. Panas Prėda. Uh, mulțumesc mult, doamna președintă. Uh, aș vrea să vă... Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų pasisakymą. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kaip Jūs vadovavote šiai surinktai delegacijai į Rumuniją. Aš buvau pavaduojantis narys, kadangi tai buvo misija į Rumuniją, tai dalyvavau toje misijoje ex officio. Negalėjau vykti į Dobrodžą, bet esu labai dėkingas už informaciją, kurią jūs parvežite. Mano nuomonė, kiek um, aš galiu įvertinti. Iš pateiktos informacijos e, vizitas buvo labai naudingas, nes, kaip panas Boštinaru pasakė, didelis skaičius mūsų komiteto narių turėjo galimybę tiesiogiai pasikalbėti su Rumunijos valdžia. Manau, teisingai padarėte, kad plačiai pakalbėjote apie Rumunijos valdžios poziciją. Dėl Šamantano aš turiu pasakyti, kad mes susitikome su peticijos pateikėjais. Jie buvo atvykę į Briuselį, į mūsų komiteto posėdį. Ir iš esmės jie tik tai pakartojo tai, ką ir Briuselis sakė. Tai aš nežinau, ar čia tikrai reikėtų taip sakyti, kad nepakankamai plačiai pristatėte tai, ką jie mums papasakojo, nes iš tikrųjų jie tik pakartojo tai, ką jie jau buvo mums pasakojo Briuselė. Tai teisingai padarėte, kad savo pasisakymę daugiau dėmesio skiriate Rumunijos valdžios pozicijai. Apgailėstauju. Jeigu mes kalbame, kaip ponas Baštinaro sakė, kad kažkas palaiko vieną ar kitą pusę, aš sakyčiau, kad reikėtų pažvelgti plačiau. Rumunijos valdžia buvo gerai pasirengusi, buvo valstybės sekretorius, kuris buvo pasirengęs atsakyti visus mūsų klausimus. Be to, man atrodo, reikšminga buvo tai, jog kiekvienas iš jų atsivedė bent po septynis, net dešimt žmonių susitikimus kiekvienu klausimu. Ir tiesiog metus pirmą žvilgsnį puikus įspūdis susidarydavo, kad štai prisėda dešimt žmonių pasirengusių atsakyti į pirmą seriją mūsų klausimų, po to sėda kita grupė septynių ar dešimties žmonių vėl pasirengia atsakyti į mūsų kitus klausimus. Ir man nesusidarė toks įspūdis, kad jie būtų labai vengę atsakinėti mūsų klausimus. Aš nesu chemikas, kaip panas Boštinarus sakė, nesu ir geologas, kaip dauguma iš mūsų, tačiau aš tikrai daug ko sužinojau šiuose susitikimuose. Labai džiaugiuosi, kad peticijos pateikėjai atvyko susitikti su mumis Bukarešte po to, kai jau jie buvo atvykę čia į Briuselį pristatyti savo pozicijos. Kita vertus, turėčiau pasakyti, kas mano akimis buvo nepriimtina. Man atrodė, nepriimtina buvo tai, kad į tas diskusijas su peticijos pateikėjais buvo pakviesta ir kitų asmenų kurie nebuvo informuoti apie mūsų susitikimų tvarkaraštį. Aišku, tie žmonės buvo atėję gera valia, jie tiesiog suklydo dėl tvarkaraščio ir, ir, ir jiems nebuvo pateikta informacija dėl to, kaip mes dirbame, todėl juos papiktino tai, kad uh, jie tarsi buvo pakviesti, tačiau negavo galimybės pasisakyti. Tačiau tai, kad tie asmenys buvo kviesti, net nebuvo, apie tai net nebuvo pranešta komiteto nariams. Ir iš tikrųjų ir, ir mus tai trikdė, ir mūsų tvarkaraštis po to um, susipainiojo. tiesiog buvo tikrų išpolių iš tų žmonių, kurie buvo pakviesti, kurie atėjo, kurie negalėjo pasakyti, kurie tiesiog suklydo dėl tvarkaraščių ir taip toliau. Ponios Matsonė buvo paprašyta atsakyti už tai, kodėl dabar čia taip įvyko. Ir po to teko vadovautis uh, ad hoc procedūrą. Aš kalbėjausi su tais, kurie buvo ten atėję ir, na, dėja turiu pasakyti, kad tiems žmonėms susidarė įspūdis, kad parlamentas labai chaotiškai dirba. Tai buvo ir pilietinės visuomenės um, atstovai, ir universitetų, akademinio sluoksnio atstovai ir taip toliau. Bet tai buvo žmonės, kurie nebuvo peticijos pateikėjai ir kurie mm, neturėjo dalyvauti mūsų susitikimuose. Jie gal tiesiog buvo sukviesti kaip, kaip masė padaryti spaudimą Tačiau norėčiau, galvojant apie ateitį, turėti tai omenyje. Jeigu vienas iš komiteto narių atsiveda kažkokią tai spaudimo darimo grupę, tai kaip tai atrodo? Aš Aš manau, dar nepriimtina buvo ir tai, kad buvo uh, į programą neįtrauktas sutikimas su žurnalistais, jisai nebuvo numatytas, tačiau buvo po to įterptas. Aš manau, kad reikėtų kažkaip galvoti visų pirma apie mūsų mandatą misijos. Aišku, juk kiekvienas iš mūsų galime rasti kažkokių tai minčių, kaip būtų galima pratir, prat, praturtinti mūsų vizitą, kas ne, nėra numatyta mūsų darbo atverkiai ir paskui, ką būtų galima įterpti. Tačiau aš nemanau, nemanau, kad taip reikėtų dirbti. Ir tas susitikimas su žurnalistais, kuris visai nebuvo numatytas mūsų darbo atverkį, kuris įvyko tiesiog taip įtraukus į vėliau, manau, neturėtų atsispindėti mūsų ataskaitoje. Jeigu yra dirbama ne pagal planą, tai man atrodo negerai nes tai visiškai nebuvo susiję su tomis peticijomis, dėl kurių informacijos surinkti mes vykome tenai. Aš tikiuosi, kad tekste to nebus ir aš tikiuosi, kad mes padarysime atitinkamas išvadas ir kad mūsų santrauka atspindės peticijų e, keltus klausimus ir kad mes galėsime sukurti padorų e, mūsų parlamento įvaizdį, kad ir pernelyg didelių lūkesčių nesuteiksime mūsų piliečiams, bet kad aiškiai parodysime, ką mes galime nuveikti. Būtų gaila, jeigu sudarytumėm tokį įspūdį, kad gali būti sudaromas kažkokios tai piliečių grupės, kurios gali daryti mums spaudimą asmeniais klausimais. Unitario. Ačiū. Pasistengsiu sudėlioti um, tą uh, nuomonę atitinkamai. Buvo du vizitai, kaip ir du vizitai, aš jau mūsų uh, misija buvo aiški. Dabar kitas darbo atvarkės punktas. Atsiprašau a, dalyvaujančių kitų peticijų pateikėjų, kad privertėme jūsų laukti. A, iki prieisime prie diskusijų jūsų peticijų klausimais. Taigi, 12 darbo atvarkės punktas ir iš karto žodį suteiksiu tiems, kurie pateikė peticiją. Tisztelt elnök asszony, Bebes István vagyok, Körmendi állam. Pone pirmininkė, esu Istvanas Bebes, Vengrijos miesto, Vengrijos miesto Kermendo meras ir esu pateikęs peticiją jums leidus paprašysiu jūsų konstatuoti, kad per mūsų peticijoje minimą procedūrą buvo pažeisti ES teisės aktai. Noriu pradėti nuo Portranjani Bodi Laslo citatos. Aš manau, kad svarbiausia yra tarnauti žmonėms, kadangi esu gydytojas. Ir atlikdamas savo darbą darau darbus kurie yra palaiminti Dievo. Deja, mūsų minėtų probleminių atvejų tikrai nebuvo laikomasi panašių, panašaus leitmotyvo. Buvo, laikom, buvo vadovaujamasi kriterijais priimant sprendimą kurie buvo parengti visiškai netinkamai. Per FECBCB organizuotus viešuosius pirkimus norėjome pasiekti, kad Kermendo pilis būtų atstatyta. Numatėme visas detalės ir tokį detalų projektą esame užregistravę. Tas projektas priklauso vadinamiesiems prioritetiniams projektams. Ir atsakinga Vengrijos regionės plėtros taryba nustatė, kad mūsų projektas atitiko visus kriterijus reikiamus ir miestas skyrė 91 milijoną Vengrijos forintų įvairiems projekto parengiamiesiems darbams atlikti, kad projektas atitiktų kriterijus, pagal kuriuos e, projektus vertina regionė plėtros taryba Vengrijoje. Mūsų projektą tris kartus e, mums atsiuntė atgal taisimams ir ketvirtą kartą, e, kai gavome informaciją, buvo numatyta, jog keičiami kriterijai. Ir numatyta, kad turėtų būti numatytas išsamesnis pilies atstatymas, um, negu kad mes buvome numatę ir tai būtų kainavę 6-7 kartus daugiau. Dėl to mes ir vėl pateikėme savo pirminį projektą. Vėliau jis e, negavo paramos dėl to, kad numatytas kitas e, eiliškumas projektų. Taigi negavome paramos, kurios e, siekėme, taip pat negalėjome pasinaudoti teisinėmis priemonėmis ir kreipėmės į jūs, prašydami kokiu nors būdu atstatyti teisingumą jeigu jau Vengrijoje tos galimybės nebėra. Norime nuoširdžiai paprašyti jūsų komiteto mums pagelbėti. Taip pat noriu pasakyti, kad datos čia nurodytos nėra visiškai teisingos. Spalio 28 diena, 2009 metų spalio 28 diena buvo priimtas sprendimas dėl projektų įliškumo. Tai buvo Špotianį gimtadienis. Jis gimė 1817 m. spalio 28 d. Taigi būtent tokią dieną buvo nuspręsta neremti mūsų projekto ir neremti, vadinasi, Kermendo pilies atstatymo. Taip pat dar prašau leisti steigti žodį ir advokatų e, Jokos kontoros atstovams. Dėkoju, ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Aš tik iš teisinės pusės dar papildysiu tai, ką sakė ponas Ištvanas Bebesas. Mūsų manimų šiuo atveju yra pažeidžiama 1083-2003 metų direktyva ir skundą ar, petins, ar peticiją pateikėme dėl to, kad Vengrijos įstaigos nenumato čia jokių teisinių priemonių, kurių mums galima būtų imtis. Be to į komitetą kreipėmės todėl, kad norėjome atkreipti dėmesį į tą aplinkybę, jog uh, egzistuoja prieštarų. Procedūros metu arba, galima sakyti, nėra remiamas bendradarbiavimas e, tinkamai siekiant panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas. Todėl norėtumėm paprašyti peticijų komiteto arba Europos komisijos ateityje geriau kontroliuoti padėtį ir žiūrėti, kad tokie atvejai nebepasikartotų. Ačiū. Grazie a voi, do la parola alla signora Eva Maria. Ačiū. Eva Noet Patsui dabar pasisakys komisijos vardu. Köszönöm nagyon szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság. Dėkoju, gerbiama pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Kad geriau suprastumėme visą situaciją, turiu pasakyti, kad Vengrijoje egzistuoja du keliai renkti įvairius projektus. Vienas kelias yra klasikinė viešųjų pirkimų procedūra ir prioritetiniai e, projektai. Mes čia kalbame apie prioritetinių projektų procedūrą. Tai reiškia, kad yra atstovaujama vietos valdžios institucijoms, priimant, priimant sprendimus, savivaldybėms yra atstovaujama ir yra pateikiamas pasiūlymas vyriausybei, numatant, kokius projektus yra siekiama įgyvendinti. Buvo suorganizuotas posėdis 2009 m. rugsėjo 30 d. Ir iš tiesų turim atsiprašyti už tai, kad e, klaidinga data nurodyta dokumente. Na ir regioninė plėtros taryba. Transniepro e, regiono pristatė savo projektus. Na ir tą 2009 m. rugsėjo 30 d. posėdžio metu buvo pristatyti keturi projektai. Deja, nebuvo skirta pakankamai lėšų visiems projektams paremti, dėl to paprašyta išdėstyti projektus pagal jų eiliškumo tvarką, kad būtų galima atrinkti du projektus, kurie būtų remtini. Na ir spalio 28 dieną kai jau buvo pateikti svarstymui tik tai du projektai. Regioninės plėtros taryba neatrinko Kermendo siūlyto projekto dėja. Toks buvo sprendimas priimtas ir Kermendo miesto savivaldybė buvo informuota apie tai, kad jos pateiktas projektas nebus remtinas. Viskas vėliau perėjo aukštesnį e, lygį ir be abejo miestas turėjo būti informuotas apie visą procedūrą. Dėl to komisija mano, kad nebuvo pažeisti jokie ES teisės aktai ir partnerystės principas buvo pritaikytas, regiona, regioninė plėtros taryba turėjo galimybę pasiūlyti projektą, bet komisija tikrai neturi nieko bendra su tuo, kad miestui nebuvo pateikta pakankama informacijos kai yra kalbama apie europinius projektus, visuomet yra vadovaujamasi pasidalyjamojo valdymo principu. Yra komisijos kompetencijoje esančios rytys ir e, valstybių narių kompetencijoje esančios rytys. Komisija tikrai nesima spręsti, kuriuos projektus valstybės narės turėtų remti. Ir kaip jau minėjau, tiesiog vietos valdžios e, institucija dėje laiku neinformavo apie sprendimus išsamei savivaldybės Kermendo miesto. Äh, Dėkuoju komisijos atstoviai. Aš e, puikiai suprantu e, peticijos autoriaus nusivylimą, ypač tais atvejais, kai yra pateikiamas e, pat, projekto uh, pateikimo pajėgto paraiška, tačiau jinai yra nepatenkinama. E, dažnai yra pasitaikę tokių atvejų, o komisija patikino, kad buvo laikydama, laikomasi griežtų procedūrų, tačiau kita vertus mes iš Bruselio varpinės turime dar kansta konstatuoti, kad mes skiriame lėšas, o vietos vyriausybė turi sava, savo nuožiūrą spręsti, kaip tas lėšas panaudoti. Taigi negalima nurodinėti iš Bruselio. Be to komisija konstatavo, kad nebuvo pažeisti teisės aktai. Tačiau galėčiau pateikti ir kitus pavyzdžius. Pavyzdžiui, e, galiu paminėti futbolo Mm, temą, ypač tais atvejais, kai yra pateikiami e, konkuruojantys pasiūlymai viešųjų pirkimų metu, tai tie projektai, kurie yra neremiami, negauna finansavimo, jų autoriai turėtų gauti informaciją, O grįžtant prie futbolo terminų, tai čia reikėtų pasakyti, kad atitinkamai institucijai reikėtų parodyti geltoną kortelę, kadangi nebuvo pateikta e, pakankama informacija. Taigi ateityje reikėtų geriau bendradarbiauti, veiksmingiau bendradarbiauti, keičiamas informacija, tačiau reikėtų informuoti ir apie tas paraiškas, kurios yra patenkinamos ir apie jas yra rašoma laikraštyje. Taip pat reikėtų skelbti informaciją ir tiems apie paraiškas, kurių paraiškos nebuvo patenkintos. Muštinaras, dėkoju. Vėlgi turėčiau dar kartą pakartoti kad vėl nukenčia bendryje. Bendryje investavo daug laiko, daug pastangų, lėšų ir tiesiog mm, įgyvendino įvairiausias procedūras, tačiau netgi jeigu procedūros buvo teisėtos regioninių lygmenių, vis dėlto reikėtų pripažinti, kad nors iš išorės atrodo, kad buvo laikomasi procedūrų, tačiau iš vidaus stebint procesus vis dėlto galima situaciją vertinti kitaip. Čia galima įtarti kokiu nors uh, machinacijų, taip pat galima kalbėti apie tarptinį politinį spaudimą, kad nukentėjo ta paraiška, kuri nebuvo susijusi su tam tikra partija ir taip toliau. Todėl labai aiškiai reikėtų konstatuoti, užtikrinti, kad tai nepasikartotų ateityje. Būtent, kad regiono atsakingi asmenys pateiktų Kermanį miestui tinkamą informaciją ir kad būtų motivuota, kodėl jų projektas negavo finansavimo. Taigi tie asmenys, kurie nepateikė informacijos, jie turėtų būti baudžiami. Ir mes turime reikalauti tokios atskaitomybės ES piliečių labui. Reikia užtikrinti, kad valstybės institucijos laikytųsi teisės aktų ir kad atsižvelgtų į piliečių interesus. Tenka apgailę stauti, kad ES mastu nėra galimybių įsikišti į šitą ginčą. Tačiau kita vertus tie, kurie savo lygmenių veikia neadekvačiai, jie tiesiog turėtų būti iškeliami į dienos šviesą, kadangi jie keikia, kenkia ES įvaizdžiui. Non ci sono altre richieste di parola. Matau, kad daugiau nėra pagėdaujančių kalbėti šiuo klausimu. Ar norėtumėte dar kalbėti? Miesto atstovas. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto noriai, trumpai norėčiau sureaguoti į išsakytas mintis. Norėčiau pasakyti štai ką. Tris kartus nacionalinė plėtros agentūra, kuri sprend, priima sprendimą dėl tokių projektų įgyvendinimo, gražino šitą projektinę paraišką mūsų miesteliui. Ir ketvirtą kartą prašė miestelio vadovybės, prieštaraudama ankstesnėms nuostatoms, pakeisti miesto plėtros planą. Taigi buvo reikalavimai iš miestelio, kad mes neslaikytume ES teisės aktų ir parengtume naują miestelio plėtros planą, kad mes parengtumėme naują projektą, kurio verti 90 milijonų eurų. Iš mūsų buvo reikalaujama papildomo darbo. O jeigu mes kalbame futbolo terminais, tai prieš pasibaigus žaidimo laikui 90 minučių pasakytume, kad rezultatas negalioja, jisai tiesiog yra anuliuojamas ir laimi ne ta komanda, kuri laimi, o ta, kuri pralaimi. Condivido questa, questo. Aš puikiai suprantu jūsų nuogastavimus, aš pritariu jūsų samprotavimams. Ir Bostinaro, ir Nija pasisakymai buvo labai įdomus. Žinoma, komisija nieko žadančio, žadančio optimistiško nepasakė. Tai žinoma, tai žinoma nedaro questo momento noi non possiamo che dire che eh, rispetto alla. Tai nėra labai girtina. Nes tai, ką, pa, ką pasakė e, peticijos autoriai, nėra komiteto e, prerogatyva, Kaip ten bebūtų, mes negalime nieko padėti. Svarbu, kad nacionalinės institucijos atliktų savo darbą be priekaištų. Mes atlikome savo pareigas, įsigilinome į šį klausimą, paprašėme papildomos informacijos, nors ta informacija nebuvo tokia naudinga jums, peticijos autoriams. Taigi dėkojame jums už jūsų peticiją. Ir tikimės, kad kontrolė bus efektyvesnė nacionalinių lygmenių. Aš norėčiau dar kartą pasiūlyti, paraginti komisiją, kad ateityje ji užtikrintų daugiau skaidrumo, pareikalautų daugiau skaidrumo iš regionų. Jeigu yra mm, pasigendama pakankamo skaidrumo, tai reikėtų atkreipti dėmesį tai. Žinoma, kita vertus šita peticija turėtų būti pateikta ir mūsų giminingam komitetui, tai yra šios šalies parlamento peticijų komitetui. Labai svarbu, kad pačioje šalyje būtų sprendžiamos nepakankamos skaidrumo problemos. Tas pats pasitaiko ir Vokietijoje. Dažnai pasitaiko, kad pirmajame etape yra atmetamas tam tikras projektas, tačiau kita vertus yra ir antras, ir trečias etapas, nors yra motivuojama, kad ES skiria nepakankamai finansavimo. Taigi būtų labai gerai jeigu mes skatindame kuo daugiau paraiškų, projektų, baigdamas norėčiau pasakyti, kad reikėtų užtikrinti daugiau skaidrumo, pareikalauti jo iš e, valstybės institucijų ir, žinoma, reikėtų pateikti informaciją atitinkamą peticijos, peticijų komitetui. Aš e, pasižymėsiu šitą jūsų pageidavimą kad komisija turėtų pasiūsti informaciją atitinkamoms nacionalinėms tarnyboms. Taigi dėkoju peticijos autoriams už jų pastangas. O dabar aptarsime kitą peticiją. Tai yra 13. Čia yra minimos dvi peticijos. Jos turinio pobūdžių yra giminingos. Vienoje kalbama apie pažeidimus susijusius su dirbtinio požeminio vandens projektų įgyvendinimu. Kadangi galimai bus padaryta žala aplinkai. Aš esu Ann Bland, mes susikeitėm vietom, atsiprašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. E, noriu padėkoti Jums už galimybę ateiti, pakalbėti apie firtamas ir švarų požeminį vandenį. Aišku, svarbiausia užtikrinti, kad švaraus vandens turėtų visi, nes ne, ne, nepadarant žalos niekam. Virtagans buvo suformuota po to, kai po ledynmedžio pasitraukė ledynai ir tai yra tikrai labai reti augal, aug, augalai ir gyvūnai toj vietoviai randami. Natura 2000 yra teritorija holds extensive agriculture, specialised uh, agriculture. Daugiau negu šimtas tūkstančių namų ūkių naudojasi tuo tiekiamu vandeniu. Ir taip pat gyvūnai, paukščiai geria ir jis yra visiškai e, neparuoštas niekaip specialiai. Taip pat tame oze galima laisvai grybauti, rinkti uogas ir um, slidinėti žiemą. Matote čia keletą nuotraukų, kurios parodo, kokia tur ypatinga yra augmenyje, kokios tai vietovės. Ir būtent iš čia, e, iš šių vietų sugaunama 13 procentų e, Suomijoje mm, gėlavandenių žuvų. Dabar yra planuojama 100 tūkstančių kubinių metrų vandens per dieną paruošti, dirbtiniam gruntiniam vandeniui tiekti. Ir prie upės yra mm, ir įrenginys, kuris, kuriame naudojamas ir polialuminio chloridas. Uh, 100 km. Tai 100 km nuo upės pradžios, po to visa ta turtinga vietovė. Matote vaizdus iš, iš viršaus, vanduo yra filtruojamas per 20 tvenkinių, po to chloruojama būtiniam naudojimui Turkų regione. Štai matote vieną iš tokių tvenkinių Matote, kad tikrai e, labai yra daug e, humuso ir dumblių, jį labai žalias vanduo ir greičiausiai jie greitai užsikimš. Ir vietos žmonės labai nerimauja. E, ši upė yra labai užteršta, nes į ją atkeliauja vanduo iš tamperiai kito miesto, tai yra ir E. coli bakterijų, ir kitokios taršos, e, ir Suomijos chemijos pramonės įmonės, e, visa tarša kaupėsi per 40 mečius visiškai nefiltruota. Aš jau sakiau labai didžiulis nerimas yra tarp ekspertų, kad ir chloravimo visas procesas nėra tinkamas. E, tikrai vandens kokybė yra labai prasta, nėra jokio atviro skaidraus būti taršos lygį, net ir reguliuojančios institucijos yra skundusios, yra skundėsi, kad yra tikrai labai pro, didelių problemų dėl uh, to. Uh, dėl pažeminio vandens um, naudojimo. Gali būti, kad tie tvenkiniai užsikimš per atimiausius 10-20 metų. Vandens pagrindų direktyva turi būti taikoma, reikia paminėti 6-7 e, straipsnius, kur eina kalba apie saugą žmonių atžvilgių ir tvarų e, valdymą vandens išteklių ir aišku, jeigu nėra kito tvaraus vandens tiekimo e, varianto tam per regionui, tai tai yra vienintelis variantas ir gerbiami uh, parlamentarai, aš noriu kreiptis į Jūs, kad išgelbėtumėt šį regioną, kad, baitų, kad, kad būtų galima išanalizuoti, ar tikrai teisėtai tas projektas e, yra parengtas. Ir jeigu komisija atsisakytų atlikti tyrimą, aš kreipiuosi į peticijų komitetą, kad parlamentas e, savo galbūt net ir plenarnėje sesijoje apsvarstytų šį klausimą. Štai matote e, nedidelį ežerėlį kitą, matote, kaip yra atsitraukęs vanduo, matote, kaip atrodo medžiai ir kaip atrodo visos policinės zonos. Grazie. A questo punto do la parola al rappresentante della Commissione, il signor Ačiū. Ir dabar žodis komisijos atstovui. Eh, grazie anche. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat ačiū ir peticijos autoriai už tai, kad atvyko į posėdį ir už parengtą medžiagą, kurią parodė, kad gali būti, jog bus padaryta žala germam vandeniui. Be abejo, Europos komisija visada yra už natūralių išteklių išsaugojimą. Na ir kokia dabar problema šiame kontekste? Europos komisijos kompetencija būtų gal pageidautina tobulam pasaulyje, bet vis dėlto aplinkybės nėra tą leidžiančios dėl to, kad čia reikia žiūrėti į teisės nuostatas, kurios galioja vandens išteklių apsaugos srityje. Ir mes apsikeitėme informaciją su Suomijos vietos institucijomis, kurios įrodė, kad laikomasi teisės aktų ir iš čia kylančių įsipareigojimų. Bet iš to ir iš to, ką žinome bent jau šiuo momentu, negalime daryti išvados, kad būtinai bus pakengta geriamajam vandeniui. Komisija laikosi nuomonės, kad vis dėlto buvo patvirtintas patvirtinta įrodymais, kad nebus pažeidžiamas ketvirtas straipsnis, kad, nebus, kad nesuprastės geriamojo vandens kokybė, taigi šiuo momentu padėtis yra tenkinama. Būtų galima be abejo norėti imtis kokiu nors papildomų veiksmų, bet mes to negalime padaryti, remdamiesi dabar pateiktą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie taršą gy... Jeigu kalbėsime apie taršą gyvsidabrių, buvo taip pat ištirta situacija ir, ir pramonės vykdoma veikla šiame regione irgi yra tikrai netokia, kad būtų rimtai pakengta geriamam vandeniui. Suomijos įstaigos mums pateikė atsakymus į klausimus ir mano, kad rizika tikrai yra labai maža. Ir iš principo paprastai būna taip, jeigu komisija pradeda analogišką procedūrą, kaip ir šiuo atveju, dėl kokio nors bandomojo projekto įgyvendinimo, visuomet yra apsikeičiama informacija su atitinkama valstybė nare ir jeigu šioji mums atsako tokiu būdu, kad nėra jokių abejonių dėl atsakymų teisingumo, procedūra yra užbaigiama. Ir dabar štai gavome atitinkamą informaciją apie tai, kad e, grėsmė nekeliama, gali būti, kad Galbūt kai kas kvestionuotų tuos atsakymus Suomijos pateiktus, bet tai darantieji privalo e, pateikti ir svarius įrodymus. Mes e, tos padėties negalime patikrinti, sužiūrėti, net ir aplinkosaugos, ES aplinkosaugos agentūra negali to padaryti. Ir taip pat reikia priminti, kad jau ir Suomijos aukščiausiasis administracinis teismas nagrinėjo šį atvejį ir priėmė sprendimą, kad projektas yra visiškai teisėtai vykdomas, o kadangi tai buvo nuspręsta, komisijai tik dar labiau surišamos rankos dėl to, ji negali kištis į tai, kas jau buvo nuspręsta aukščiausiojo administracinio teismo. Jo labiau, kad komisija čia neturi kom savo net, neturi jokių įgaliojimų. Tad kągi padėtis yra tokia, kokia yra ir parlamentui jau anksčiau esame teikę atitinkamos informacijos, neatsirado jokių papildomų elementų, kurie leistų mums daryti išvadą, jog teisės aktai buvo pažeisti. Na ir dar viena e, pastaba pabaigai. Mums neseniai buvo dar vienas dokumentas atsiųstas kuriame yra kvestionuojama kai kurių aukščiausiojo administracinio teismo teisėjų e, kompetencija ir jų elgesiu, bet ne mums spręsti dėl Suomijos aukščiausiojo administracinio teismo. Čia reikėtų jau kreiptis tikriausiai į kokį nors tarptautinį forumą, Turiu galvoje Transparency International, nevyriausybinę organizaciją, kuri kartą per metus e, atskleidžia korupcijos vadinamąjį suvokimo indeksą ir Suomija, reikia pasakyti, šiam sąraše labai gerą vietą užima. Tai šalis, kurioje korupcijos lygis labai žemas. E, Suomija ir Danija yra tos šalis, kuriuose yra mažiausiai korupcijos. Dėl to komisijai belieka pasakyti tik tą patį dar kartą, ką mes jau esame ir raštu um, jums sakę. Daugiau tikrai nieko čia negalime padaryti. Ar būtų kokių pastabų? Jei ne, suteiksiu žodį kitos peticijos pateikėjai. Suomija tai tūkstančio ežerų šalis. Požeminio vandens ištekliai turi būti naudojami taip, kad tai būtų saugu. Štakangas vietovėje požeminis vanduo yra labai švarus ir galima jį tiesiogiai tiekti į van, miesto vandens sistemomis. Šis puikus vanduo yra naudojamas kaip geriamas vanduo, jis tiekiamas tiesiai maždaug šimtui tūkstančių gyventojų ir yra naudojamas taip pat ir gyv... gyvulių ūkija. Daugelėje vietų Suomijoje toks švarus, tikras požeminis vanduo yra pumpuojamas į um, vietos bendruomenių vandens tiekimo sistemas, tačiau dažnai toks požeminis vanduo yra a, pernelyg prisotintas geležies, mangano, florido ir todėl naudojamos vandenvalos įvairios mm, technologijos kad, tie, mm, kad tos cheminės medžiagos būtų pašalintos. Tai ir smėlio filtrai, ir netgi atbulinio osmozė yra naudojama, kad būtų galima pašalinti iš vandens per e, Floridą, kurio yra per daug. Ir takangas e, vietovėje e, yra puikiai vandens tiekimo sistema, kur tikrai labai aukštos kokybės vanduo yra tiekiamas ir nereikėtų, kad e, kiltų pavojus dėl to, kad vanduo būtų tiekiamas iš užterštos kokiamakį upės. Nes e, tikrai e, ir, ir ta, visa įranga, kuri yra naudojama vandenvalai, vandens iš kokiamakį upės yra nepakankama. Ir, ir taip apdorotas vanduo bus labai prastos kokybės ir užterš virtę kangas požeminio vandens visus telkinius. Reikia pasistengti išvengti didžiulės aplinkosauginės žalos. Tačiau Suomijos aplinkos val... institucijos uh, suteikė visus leidimus per procesą, kuris buvo neteisingas, vis su aiškiai korupcijos ženklais. Visą tai yra mano papildomoje ataskaitoje, kurią atsinčiau prieš dešimt dienų. Tačiau bendrai vertinant visa ta dirbtinė dir, požeminio vandens tiekimo sistema, Virtakangas yra visiškai nereikalinga. Jeigu būtų ta visa pastatyta numatyta įranga papildoma vandens valymui. Tuomet tas vanduo būtų tiekiamas tiesiai turkų. Aš manau, kad viską galima ir dabar jau padaryti esamame, esamose halinėnio renginio, vandens valymo renginiuose. Nes Virtakangas regione, jeigu būtų tokios pavojingos sistemos neįdėktos, tai tuomet užtikrintumėm, kad šis regionas būtų saugus ir kad vanduo būtų švarus ir ateities kartoms. Ar kas nors nori klausti, pasakyti? Niekas nepagėdauja kalbėti. Kolega Jar. tai panašus atvejs į tą, kurį aptarėme šiandien ryte. Šiuo metu komisija neturi duomenų, kad buveinių direktyvoje numatytos nuostatos gali būti pažeistos, tačiau kita verta, vertus, jeigu peticijos autoriai gautų papildomos informacijos, reikėtų juos paraginti pateikti ją mums. Tada grįžtume prie šio klausimo. Mes Bruselėje negalime kištis į technologinės procedūras Suomijoje. Ten jūsų šalyje yra valomas vanduo, grundinis vanduo, naudojant tam tikras technologijas e, ir kuriuo metu jis yra valomas. Žinoma, svarbu, kad nebūtų padaryta žala faunai ir florai. Todėl aš siūlyčiau šiandien laikinai baigti diskusiją šiuo klausimu, tačiau jeigu ateityje atsiras papildomos informacijos, galėtume grįžti prie šios peticijos tolesnio nagrinėjimo. Šiuo metu, bent jau man atrodo, mes neturime jokių kitokių galimybių kištis, bent jau man taip atrodo. Martinės Martinės. Martinės Martinės. Dėkuoju pirmininkė. Nenorėčiau, kad situacija taptų dar painesnė, tačiau pasistengėme supaprastinti mūsų darbą. Jau daugelį metų dirbu šiame komitete ir niekada nesu išgirdęs aiškesnio paaiškinimo iš komisijos. Komisijos pasisakymas buvo aiškus ir pedagoginė prasme labai svarbu išaiškinti, ką mes veikiame. Mūsų komitetas nevertina, e, koks yra projektas, kokia jo kokybė, teitinas ar ne. Mes turime galimybę išreiškinti susirūpinimą be, dėl tam tikrų problemų, tačiau negalima vertinti konkrečių projektų. Man labai patinka Turkų miestas, aš ten buvau ir daug aš ten ko išmokau, išmokau tinkamai naudotis sauną. E, turkų mieste, turiu pažįstamų e, draugų, šeimų, kurios pamokė, kaip reikia įsirengti tinkamai sauną savo namuose. Taigi mes turėtume pasiekti komisijos pavyzdžių, vadovautis jos siūlymu. Žinoma, kolega Jar yra teisus, siūlydamas grįžti prie šio klausimo, jeigu gautume papildomos informacijos. Tai draugiškas gestas, tačiau kaip ten bebūtų, mes turėtume laikyti savo pirmą eilio, eilės užduoties. Pirmą išklausome komisijos, žinoma, atsižvelgėme į piliečių peticijas jeigu jie mano, kad šiuo ar kitu klausimu yra pažeistos ES teisės nuostatos. Maničiau, kad mūsų peticijos komitetas turėtų vadovautis būtent to, tokiu požiūriu. Laikytis nuostatos, kad mes galime išklausyti piliečių nuomonės padėti jiems, būdami solidarų su jais, tačiau mes neprivalome, negalime kištis į vidaus e, klausimus, mes negalime nurodyti, kas ką turi daryti. Piliečiai turi kreiptis į atitinkamas struktūras savo valstybėje. Kad ir turėtume ypatingų jausmų Suomijai, mūsų kolegoms, draugams. Suomijoje mes negalime nieko kito pasiūlyti, tuo labiau, kai komisija sako, kad nebuvo pažeistos teisės normos. Man atrodo, kad mūsų nuomonė sutampa dėl to, kaip pasielgti, ypač po to, kai komisija išsakė savo nuomonę. Aš mačiau, kad reikėtų baigti diskusijas šiuo klausimu, kadangi nėra jokių įkalčių, kad buvo pažeista ES teisė. Taigi dėkuoju peticijų autoriams už tai, kad atkreipė dėmesį į labai mums svarbų klausimą. Artimiausių metų mes dar kartą grįšime prie mūsų galutinės nuomonės, kurią pateiksime aplinkosaugos komitetui. Ir žinoma, dar kartą pažvelgsime, kaip ta nuomonė dera su vandens pagrindų direktyva. Labai svarbu, kad ta direktyva būtų tinkamai perkelta ir taikoma praktikoje. Tai kita peticija. Tai yra keturioliktoji. Ja pateikė Angela ir William Flanagan. Peticijos pateikėjai yra atvykę posėdį ir Angela pateiks mums informaciją. Ne pirmininkė, gerbiami nariai. Ačiū iš įkvietimą Mano vyras siunčia jums linkėjimus ir noriu pasakyti, kad santrauka tos informacijos, kuri pateikta nariams, yra neteisinga. Tikrai mes nenorime kalbėti apie negerą kanalizacijos sistemą ir, ir su tuo susijusią taršą. Mūsų skundas yra susijęs su abiejų sistemų planavimo sąlygomis. E, iš tikrųjų buvo Mm, tai išanalizuota teismo visas šis klausimas ir valdžios institucijos ne tik nesilaiko savo pačių nustatytų sąlygų, bet dar ir kliudo visiems kitiems tai daryti ir tinkamai naudotis vandens tiekimo sistemomis. Todėl visa kanalizacijos sistema turėjo būti iš naujo perstatyta ir iš tikrųjų dabar turi būti dvi sistemos. Be to, vanduo yra užterštas ekoli. Ir 0157 yra ir kilusių mm, užtikrėtimo, susirgymo atveju ir visa laikymo talpykla yra žemiau negu e, e, žemės paviršius, tai gali būti, kad bus nutiekėjimo į upės, jeigu būtų, pavyzdžiui, potvinio atveju, e, taip pat tame pranešime nariams penktame punkte yra sakoma, kad taryba toliau dirbs toliau dirba su tais, kurie priklausomi nuo to teikimo, kad būtų galima įgyveninti visus vandens kokybės standartus, kurie yra nustatyti geriamo vandens direktyvoje. Tačiau turime visus dokumentinius įrodymus, kad taip nėra ir norime o, paprašyti narių, kad jie pareikalautų, jog ši politika būtų tinkamai, nusekliai įgyvendinama. Be to reikia kalbėti apie tą suteiktą 800 mm, dotaciją ir kad tai ir kad iš tikrųjų kalbama apie atskirus namų ūkius ir negalima to panaudoti kolektyviai, pavyzdžiui, kad ir tos talpyklos remontui pagal 29 straipsnio pirmenybę. Reikia galvoti taip pat ir apie naują tiekimo sistemą vos už kelių šimtų metrų ir taryba subsidijuoja tikrai labai rizikingą privatų vandens tiekimo variantą, tačiau nenori subsidijuoti tų, kurie nori prisijungti prie vandens tiekimo sistemos, kaip kad yra numatyta Škotijos vandens nuostatų. Ir jau bent dešimt metų mes bandome išspręsti šią situaciją su e, Škotijos valdžia, tačiau nei nacionalinių, nei vietinių lygmenių nieko negalima padaryti. Ombudsmanas atsisakė atlikti tyrimą dėl to, kad atsakomybė už visus planus yra e, planų rengėjo e, pusėje, tačiau tai netitinka Škotijos vykdomosios valdžios pozicijos. E, trys peticijos Škotijos parlamentui buvo atmestos. Labai trūksta politinės valdžios planavimo sprendimuose. Trečioje peticijoje buvo kalbama apie tai, kad reikia specialių advokatų rekomendacijų šiuo klausimu, tačiau um, nieko nebuvo padaryta. Mes neturime galimybės kreiptis į teismus, mes negalime um, paduoti į teismą šio um, plano rengėjo, projektuotojo, dėl to, kad vietos valdžios uh, yra tokie veiksmai, jog yra teisinė prezumcija. Um, pagal palanki planavimo atžvilgiu. Be to, visai neseniai buvo pripažinta, kad reikia vis tik tai tam tikrų saugiklių eiliniams piliečiams ap, apginti nuo um, valdžios institucijos daromos žalos. Ir, pavyzdžiui, um, Škotijos vykdomoji valdžia pripažįsta, kad planavimo kontrolės pažydimų buvo. Škotijos žmogaus teisų uh, Komisija taip pat pradėjo tirti spragas šioje srityje dėl žmogaus teisų pažeidimo mm, ir kad pripažino, kad šioje srityje ir planavimo sistemų atžvilgių reikalinga atlikti analizę. Škotijos e, vyriausybės teisingumo direktorato sprendimas 2011 balandį informuoja mus, kad yra nustatyta, jog Kreller peržiūroje nu, rasta, jog uh, E, tie skundai dėl viso proceso nebuvo tinkami. Taigi mes kreipiamės dabar į komitetą, kad jis padėtų mums šį neteisingumą um, sumažinti, apriboti, nes prieš, prieš mus tikrai yra, su mumis yra labai neteisingai elgiamasi. Dabar žvelgiu į komisiją, suteikiu žodį jos atstovui. Dėkuoju. Labadiena. Dėkuoju už galimybę pakomentuoti mūsų atsakymą, kurį pateikėme ir raštu. Tai yra klausimas susijęs su potencialia rizika kylančia gerimam vandeniui. 9383 direktyva numatyti atitinkami reikalavimai ir labai svarbu išsiaiškinti, ar šitas klausimas tiesiog susijęs su šitos direktyvos taikymo e, sritimi. 50 asmuonų atrodo naudojasi šit, per šitą sistemą teikiamų vandenių ir dėl to komisija vis dėlto nutarė imtis tyrimo, kreipėsi į Škotijos valdžios atstovus, pateikė klausimus ir laukė atsakymo mums atrodo, kad yra tam tikrų pažeidimų, galvojant apie taikant atimas technologijas ir gali būti susidurta su atitinkama vandens tarša. Tačiau po to mes supratome, kad mes turėtume pagalvoti apie tai, kokį sprendimą priimti. ES lygmenių yra nustatyti kokybės reikalavimai taikami visiems piliečiams, tačiau mes nenurodome konkrečiai, kokių priemonių reikėtų imtis, kokių veiksmų reikėtų imtis siekiant užtikrinti tą atitinkamą e, kokybę, teikiant e, vandenį privatiems vartotojams ir taip pat e, vieš, viešiesiems vartotojams. Taigi visa tai patenka į valstybės kompetencijos sritį. Iš informacijos, kurią gavome, mes supratome, kad vyksta, diskusijų, vyksta diskusijos dėl įvairių variantų. Ir žinoma, kai kurie variantai galbūt nėra patys optimaliausi, kaip ten bebūtų. Ir viešasis vandens teikėjas ir privatus turi laikytis tų kokybės reikalavimų. O iš naujausios informacijos, kurią gavau prieš porą dienų, paaiškėjo, kad Škotijos vyriausybė teisingumo direktorato atstovas informavo, kad yra tam tikros papildomos informacijos rodančios, kad yra tam tikrų pažeidimų, tačiau mums svarbu gauti informaciją apie tai, kaip bus sprendžiamas šitas konkretus klausimas, kadangi mums svarbu, kad būtų užtikrinta aukšta geriamo vandens kokybė. Bet kita vertus mes negalime e, komisijos vardu kištis į klausimus, kurie yra jau nacionalinės kompetencijos klausimai. Tačiau vis dėlto norėčiau padėkoti peticijos autoriams už tai, kad jie atkreipė dėmesį į šią problemą. Ir tas atvejis Europoje nėra pavienis. Pastaruoju metu mes pastebime, kad e, mažieji vandens teikėjai dažnai E, netitinka tų aukštų reikalavimų. Tačiau kita vertus, kadangi negavome pakankamos informacijos, nežinome, kokio masto tai ta problema yra visos Europos e, kontekste. Komisaras Patočnikas paprašė iš visų valstybių narių pateikti informaciją apie šios potencialios problemos mastą visoje Europoje. Taip pat mes įsipareigojame e, pasiūlyti e, gerosios praktikos keitimosi e, procedūras Labai svarbu keistis tą gerąją praktiką, e, informaciją apie taip, kokie modeliai, vandens tiekimo modeliai yra taikomi Europoje. Mes parengsime tokią informaciją ant pirmiausių metų, o ta informacija, kuri gavome iš peticijos autorių, tiesiog sustiprino mūsų ryštą domėtis šiais klausimais, tuo labiau, kad maži privatus tiekėjai taip pat užima pakankamai didelę rinkos dalį. Grazie, čia. Eh, Ar kas nors norėtų kalbėti, kolega Jar? Norėčiau pasiūlyti, kadangi komisija ketina parengti naują dokumentą, tiesiog eh, ne užversti šitos e, dosie, šito klausimo. Aš nenorėčiau, kad e, peticijos autoriai būtų grįžtų e, namo, supratę, kad mes nieko negalime padaryti. Konstatuojame, kad komisija išvelgia problemos esmę, e, ruošia atitinkamą dokumentą, kaip pagerinti kokybę e, tose sistemose, kurias e, dėgia mažieji privatūs tiekėjai. Ir žinoma, mes taip pat turėtume susipažinti artimiausių metų su tuo komisijos pateiksimu dokumentu. Pirmą tarą intende replikare. Kas norėtų dar kartą pasakyti, atsakyti norėtumėte į informaciją? Peticijų autorė. Galbūt baigdama norėčiau pasakyti štai ką, kad bet kurioje kitoje situacijoje paslaugos turi būti. Jeigu už paslaugos moka vietos valdžia, tai mes turime turėti galimybę ir apskūsti jas arba pateikti ieškti, ieškinį. Taigi, dar kartą konstatuojama, kad šitas klausimas mūsų manimų atrodo labai svarbus, e, bet to Komisija patikino, kad jinai pateiks dokumentą raštu, o dabar grįžtant prie vietos institucijų kompetencijos, tai reikėtų pasakyti, eh, che eh, dovrebbe essere approfondito. Eh, quindi, eh... Tai pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kokia žala buvo padaryta arba kokia yra potenciali žala tą klausimą reikėtų detaliai išanalizuoti, bet to mes konstatavome, kad reikėtų kreiptis į kompetentingą komitetą, aplinkosaugos komitetą, o mes savo ruoštų turėtume paklausti nacionalinių institucijų, pareikalauti informacijos konkretaus atsakymo arba netgi konkrečių veiksmų, kad šita situacija pagerėtų o komisija savo vertimą pateikė anksčiau. Taigi daugiau niekas nepagėdauja kalbėti šiuo klausimu ir baigiame nagrinėti šią peticiją. Da, già riscontro ed è stato distribuito ai colleghi. Gordon Banks pateikė e, savo peticiją. Kolegoms šitas dokumentas buvo išdalintas. Čia atkreipiamas dėmesys į tai, kad nacionalinės e, institucijos e, nepalankiai įvertino peticijos autorių žingsnius, kalbėjo apie tai, kad jie neturi kompetencijos, gali, įgaliojimų to daryti. Tačiau jeigu mes kreiptumės į nacionalinės institucijas, tai turėtume gauti, ko gero, ir atsakymą konkrečiais klausimais. Dabar penk, penkioliktoji peticija tai Suomijos pilietės Helena Majala peticija. Jai ir suteikėme žodį. Thank you, madam. My name is Hanna Halmeenpää. Ačiū, esu Hanna Halmeenpää. Esu Man e, reikia bendruomenės atstovė paprašėme ES išanalizuoti pažeidimus pagal habitatų aplinkos ir vandens pagrindų direktyvas. Prieduose yra aiškiai išdėsti visi tie pažeidimai. E, Hanhiviki yra ypatingai žemai esantis pusėsalis prie Botnijos įlankos krantų e, šiaurinėje dalyje. E, Suomijos, Vokietijos įmonė Fenovojima planuoja ten statyti brandolinę jėgainę, kuri bus labiausiai į šiaurę nutolusi Europoje. Tačiau šia, ši vietovė yra labai, turi labai turtingą um, gamtą, um, florą ir fauną. Ir ta vieta yra netgi labiau šiaurė nei mm, Kanadoje. Uh, atitinkamą jėgainę, o Fenovojmai net nereikėjo leidimų ir ji paskelbė, kad ji pradės statybos darbus jau šiais metais. Peticijų komitetas, komisija ar parlamento plenarnė sesija turėtų nedelsiant įsikišti į šias planavimo procedūras. Uh, Mes labai detaliai išaiškinome, kokia būtų padaryta žala aplinkai, jeigu būtų gyventa šis projektas. Kiltų pavojus, ar būtų visiškai sunaikintos kai kurios paukščių rūšys, aplinka, kuri tinkama jiems. Pagal paukščių direktyvą iš jų yra bent šešios rūšys, kurioms yra pavojus iškilęs. Tai taip pat vieta, kur yra bent 11 habitatų pagal habitatų direktyvą ir čia toms buveinėms taip pat kiltų kritinis pavojus. Buveinių direktyvos šeš, ketvirtame e, priedė yra numatyta šioms rūšims e, besąlyginė apsauga. Aplinko, e, aplinkui dar yra įvairiausių rūšių grupių, kurios net neįtrauktos į sąrašus. Taigi šis projektas nebuvo paremtas tinkamais tyrimais. Pavyzdžiui, paminėčiau um, Baltijos jūros ypatingą rūšį pagal uh, buveinių direktyvos 15 straipsnį būtina užtikrinti tinkamą apsaugą, tačiau tai nepadaryta. Reikia atlikti faunos ir floros um, situacijos tinkamą įvertinimą pagal buveinių direktyvą visi sprendimai turi būti priimti pasiremiant turimais geriausiais moksliniais visais įrodymais, visai ir informacija. Ir Europos teismas yra tai pabrėžęs. Pavyzdžiui, kalbant apie galimą neigiamą poveikę saugomai vietoviai, teismas yra pabrėžęs, jog jeigu yra tokia rizika ir negali būti atmesta, jog pasirėmus objektyvę informaciją gali būti padaryta tokios žalos, tai tuomet tas planas ar projektas gali būti, kad padarys neigiamo poveikio tai vietai. Taigi, ponios ir ponai, pagal um, žalos aplinkai, atsakomybės už žalą aplinkai direktyvą bet kokia žala turi būti užfiksuota prie Natura 2000 ir aplinkui. Ir reikia pasakyti, kad kalbame apie visą pusęsalį, kur yra labai daug gamtinės vertės. Pavyzdžiui, prie šiaurinio kranto yra ark naktinių migruojančių paukščių rūšių um, buveinės, kurie um, stoja pailsėti migravimo metu. Taigi reikia imtis visų priemonių, kad nebūtų padaryta reikšmingos žalos aplinkai. Ponios ir ponai, už Hanhiviki išsaugojama kovojanti draugija labai tikisi, kad šis garbus komi, peticijų komitetas um, nagrinės šią peticiją, ištirs um, galimus pažeidimus pagal šią direktyvą tai vietoviai. Um, taip pat tikimės, kad um, e, pareikalausia, jo komisija ištirtų ar bus laikomasi buveinių paukščių ir vandens pagrindų direktyvų. Taip pat, ar bus laikomasi įsipareigojimų pagal atsakomybę už žalą gamtai direktyvos. Ir trečia, tikimės, kad bus parengtas pranešimas parlamento plenarniai sesijai ir kad bus balsuojama dėl to, ar iš tikrųjų galima pagristai ten statyti brandolinę elektrinę. Ir Ar galima taip leisti pažeisti ES direktyvas? Gerbiami komiteto nariai, labai dėkoju už jūsų dėmesį ir aš labai tikiuosi, kad ir ponia Majala dar galės labai trumpai parodyti porą dalykų, kurie papildytų šio klausimo pristatymą. Prašom, ponia Majala. Ponios ir ponai, Suomijos specifika tai yra mangalos principas elektros įmonės gali išvengti mokesčių. Suomijos parlamentaro Hautala ir Hasi prašymų peticijų komitetas turėtų išanalizuoti, ar mangala yra teisėtas principas. Be šio mangalos principo visas brandoli, šis brandolinis projektas nebus ekonomiškai sėkmingas ir perspektyvus. Be to, savininkai teritorijų, kurios yra pakrantės zonoje, apie 250 žmonių e, yra pareiškę, jog demokratiškai prieimė sprendimą, kad neparduos savo žemių. Taigi ši įmonė dabar ketina tas žemės užgrobti jėga. Ačiū. Ja, vielen äh, Dank für die Kommission, Herr Breckland. Please take the floor. Ačiū. Dabar komisijos atstovas, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerų naujų metų visiems susirinkusiems šioje salėje. Na ir dabar dėl tos peticijos, kuri buvo pateikta praėjusiu metu, gegužės 23 dieną, tikriausiai pamenate galbūt, kad e, ne Suomijos vyriausybės sprendimas buvo kur nors e, pastatyti brandolinę energi brandulinė elektrinė. Tiesiog buvo numatyta rasti tinkamą tam vietą. Ir naujoji valdžia parinko Anivikį um, prie jokį savivaldybę kaip tinkamą vietą elektriniai statyti ir mes tikrai neižvelgiame jokio pagrindo teikti, kad yra e, pažeidžiami e, aplinkosauginiai ES galiojantys teisės aktų reikalavimai dėl vandens politikos e, direktyvos pažeidimų ir dėl klausimo, ar aušinimo vandenys e, galėtų pakengti aplinkai ir čia neišvelgėme nieko rimta, nes pažvelgėme be abejo į visas e, gamtos apsaugos teisinės nuostatas ir pasirodė, kad Natura 2000 tinkle Suomijoje dalyvauja labai jau daug vietovių ir jeigu kalbėsime apie konkrečias rūšis, nebūtina paskirti jų išsaugojimui kiekvieno e, kvadratinio kilometro tam tikroje teritorijoje. Kai kurios rūšis, kurias paminėjo peticijos teikėjos, jau yra saugomos daugiau negu šimte teritorijų. Dėl to komisija nemano, kad yra aplinkosaugos teisės aktų pažeidimų ir dar be to reikia sugrįžti prie to, ką sakėme apie vandenį. Pagal Suomijos aukščiausio administracinio teismo sprendimą jau buvo pasakyta, kad e, jokio pažeidimo nėra, vadinasi, komisija čia negali nieko daryti. Nes jeigu ji imtųsi atlikti kokį nors poveikio vertinimą ar dar ką kitą daryti, e, tarsi kvestionuotų Suomijos aukščiausio administracinio teismo sprendimus. Nes mes neturime jokio pagrindo teikti, kad teismas kaip nors klaidingai priėmė sprendimą. Vadinasi, nėra jokių įrodymų tam, kad um, aukščiausiasis Suomijos administracinis teismas klydo, dėl to nėra ir pagrindo manyti, jog buvo pažįsti ES teisės aktai. Kur kelia? Frau Wertmann. Ja, danke schön. Also als Österreicherin. Aš, būdama Austrija, turėčiau mm, atkreipti komisijos dėmesį ir paprašyti, kad ji būtų atsargesnė. Mūsų šalyje nėra atominių jėgainių, tačiau prisimenu iš savo jaunystės, kad piliečiai, entuziastingi piliečiai užkirto kelią jėgainių statybai, vadovaudamiesi piliečių interesais ir jie taip pat užtikrino, kad tos teritorijos, kurios yra labai vertingos, kuriuose yra e, daug įdomios faunos ir floros būtų išsaugotos. Aš nesu biologija, negaliu tiksliai pasakyti, tiksliai kaip, kodėl buvo tos teritorijos labai vertingos. Taigi šiuo atveju turime įsivaizduoti, išaiškinti, ką reiškia konkrečiai teritorijai, kai yra ketinama uh, statyti atominę jėgainę. Žinoma, kad pastatčius tokią jėgainę bus padaryta žala arba bent tam tikra įtaka ir kaiminystėje gyvenantiems ir gyventojams ir gamtai. Todėl manyčiau, kad šitą peticiją reikėtų giliau išanalizuoti ir galbūt vienu ar kitu aspektu galėtume e, labiau išnagrinėti niuansus, pavojų, kuris kyla ir aplinkai, ir gyventojams. Ar peticijos autoriai norėtų pas, pa, prašyti žodžių? Taigi, žodis jums dar kartą. Kalbėsiu dabar suomiškai. Komisija sano, että Suomen hallitus. Komisija minėjo, kad spalio penktąją dieną Suomijos vyriausybė atsieit prieimusi sprendimą dėl šios elektrinės statybos. Norėčiau pasakyti, kad Suomijos vyriausybė nepriemė tokio sprendimo, būtent sprendimu, kad konkrečioje teritorijoje bus statoma elektrinė. Komisija sakė, kad ne, nepastebėjo jokių pažeidimų, tačiau mūsų tikslas užkirsti kelią tokiems pažeidimams, kadangi šita žmogaus nepaleista gamta būtų išsaugota, kadangi čia nėra jokios pramonės, nėra ekonominės veiklos ir neturėtų būti jokių atominių elektrinių. Mes tiesiog turėtume labai apdairiai įvertinti šią teritoriją. Yra ir žinoma kitų teritorijų, kurios yra saugomos ir yra draustiniai. Tačiau šiuo atveju mes neturėtume toleruoti išimčių. Jos nenaudingos visuomeniai, tuo labiau, kad direktyvoje taip pat nenumatyta tokių išlygų. Aš taip pat norėčiau pritarti siūlymui, kad diskusijų dėl šios peticijos dar nereikėtų baigti, kadangi klausimas yra labai jautrus, mums labai svarbu išsiaiškinti, kokios pasiekmes gamtai yra tikėtinos. Taigi, nagrinėtin šį klausimą mes turėtume pratesti dialogą su uh, peticijos autoriais ir jeigu jūs gautumėte papildomos informacijos, pateikite ją mums ir mes pratesime uh, bendradarbiavimą su jumis, tuo labiau, kad šis klausimas yra labai jautrus. Tiesiog mm, neturime teisės užversti šio puslapio, mes turėtume toliau domėtis šiuo klausimu. Dėkojame Jums už Jūsų patiktą informaciją ir linkiu kuo geriausios sėkmės. Geht, geht, Sonja. Nächste Petition ist Dabar 16 peticija. Pateikė prancūzijos pilietis Jean Mortes. Jisai mano, kad komisija turėtų laikytis griežtesnio požiūrio į pasenus brandolinių elektrinių e, e, reaktorius. E, pats autoris netvyko, todėl iš karto norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Dėkui. Dėkuoju Jums visiems už pakvietimą, taip pat linkiu kuo geriausios sėkmės šiais metais. Šita peticija ir 17 peticija yra pateiktos atsižvelgiant į Fukushimos avarijos padarinius. E, po šios katastrofos iš komisijos yra reikalavima atidesnio požiūrio į pasenusio modelio brandolinis reaktorius. Europos e, Sąjungoje valstybės narės pačios apsisprendžia, kokį įvairią rūšių energijos šaltinių kompleksą jos taiko ir komisija negali kištis į valstybių narių e, kompetencijas. 2009 metais taryba priėmė brandolinių reaktorių saugos direktyvą. Taryba praėjusiu metu Liepos mėnesį priėmė direktyvą dėl e, atominių jėgainių atliekų saugojimo. Taigi mes negalime kalbėti apie tai, kad komisija yra neveikli arba atsainiai vertina šitą klausimą. Tuo labiau, kad po Fukushimos avarijos komisija ėmėsi iniciatyvos peržiūrėti visų 143 atominių jėgainių e, saugumo kriterijus. Ir tas e, e, saugumo testas jau yra įgyvendinamas bendradarbiavome su atominės saugos agentūra, o pastaruoju metu jau yra rengiami taip vadinami bičiulių pranešimai arba ataskaitos, kurios bus baigtos šią vasarą. Prieimus atitinkamus teisės aktus pagerėjo galimybės e, taikyti griežtesnius saugumo reikalavimus, reikalauti pagerinti situaciją. Be to turėčiau priminti, kad internete energetikos direktoratas pradėjo viešuosius svarstymus iki e, vasaro 28 dienos yra siūloma pateikti savo samprotavimus dėl energetinės saugos. Ar norėtų kas nors kalbėti? Aš būčiau linkęs pritarti komisijai. Kita vertus, reikia pripažinti, kad šitos peticijos buvo pateiktos mm, po Fukushimos avarijos, po pirmųjų įspūdžių. Ir komisija minėjo, kad yra tikrinamas visų veikiančių atominių elektrinių E, saugumas. Todėl, manyčiau, galėtume baigti nagrinėti šią e, peticiją. E, tas pats pasakytina ir apie peticiją iš Vokietijos. Mes galime konstatuoti, kad mes primėm domin tą informaciją, kuri yra pateikiama peticijose. Jeigu niekas neprisidauja, tada baigiame nagrinėti šias dvi peticijas. 17 pavyko mums 17 pavyko taip pat ištarti, aptarti, o dabar 19. Ja pateikė Kristina Alekiors iš Estijos. Ten taip pat kalbama apie pavoją, pavojų, kurį kelia ES pasienyje esančios branduolės elektrinės. Peticijos autori netvyko, todėl komisijos atstovų žodis iš karto. Dėkuoju, kad sutikėte žodį ir supratote, kad labai sunku apibendrinti visų 27 valstybių problemas, o šiuo atveju kalbame ir apie pavojų kylantį iš nevalstybių narių. Tačiau, kaip ten bebūtų, komisija pabandė ne visiškai sėkmingai e, papra, į, į, įtraukti Šveicariją ir Ukrainą į šių, šią atominių e, jėgainių saugumo patikros procesą. Kita vertus, Rusija ir Baltarusija turi laikytis tarptautinių e, įsipareigojimų, tai yra atominės e, saugos konvencijos ir taip pat ESPO konvencijos nuostatų energetikos komisaras Oettinger atkreipė dėmesį, tų valstybių dėmesį į šitas prievolės, bet to Rusija neseniai vis dėlto e, pateikė informaciją, kad jinai pagal galimybės dalyvaus tuose saugumo patikros testuose ir, žinoma, laikysis tarptautinių įsipareigojimų. Taigi procesai vyksta ir uh, Politinių lygmenių mes taip pat reikalausime, kad kaiminės valstybės laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų. Tačiau teisiškai vertinant mes niekaip negalime apskūsti Rusijos pagal ES teisę. Prieš tai mes pasikeitėme nuomonėmis ir konstatavome, kad ES yra įprasta bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, o dabar jūs spontaniškai paminėjote, kad atitinkamų valstybių e, parlamentų peticijų komitetus taip pat turėtume informuoti. Aš tikiuosi, kad Dūmoje turėtų būti kažkas panašaus į mūsų peticijos komitetą. Ir kodėl nepagalvoti apie tokią galimybę kreiptis į šitą giminingą komitetą, kadangi kiekvienai valstybėje yra kažkas panašaus į parlamentą ir galbūt mūsų tinkamos parlamentinės tarnybos galėtų kreiptis į giminingas struktūras. Žinoma, jūs mus šiek tiek e, padrasinote, sakydamas, kad bent jau iš pirmo žvilgsnio Rusijos federacija atrodo nusiteikusi bendradarbiauti iš esmės. Tai yra vienas dalykas, o antras dalykas, ar mes turėtume dar tęsti diskusijas dėl šios peticijos, ar baigti ją svarstyti. Akivaizdu, kad neturime daug teisinių priemonių spręsti šią problemą, kai kalbame apie valstybės, kurios nėra ES narės Vienintelis dalykas, kurį paminėjo komisijos atstovas, yra pabandyti kreiptis į šitas valstybės, reikalauti iš jų, sudarant partnerystės sutartis ir taip pat reikalaujant laikytis tarptautinių įsipareigojimų. Taigi mes net negalime uh, apsiriboti vien tik tai šito klausimo iškelimu, bet turime formuluoti jį kaip vieną iš prioritetinių. Todėl mes turime kreiptis į komisiją, į ponę Ešton, kadangi galimybės e, daryti spaudimą šioms valstybėms yra nevienodos, turint omenyje atskirus direktoratus ir struktūras. mes turime turėti omenyje, kad e, nelabai lengva sudarinėti susitarimus su griežtais įsipareigojimais, ypač netgi ir tokiais atvejais, kai kalbama apie galimą žalą visoms šalims. Tačiau, kai mes susidarėme su uh, avarijomis, su katastrofomis, uh, tas klausimas tampa dar aktualesnis. Aš manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti į komisijos pasiūlymą ir taip pat reikėtų šiam klausimui e, suteikti prioritetinį statusą, ypač kai dermės su valstybėmis ne ES narėmis dėl susitarimų. Reikia reikalauti garantijų, tačiau Aš esu nesu naivus ir negaliu reikalauti kokiu nors teisinių įsipareigojimų. Kita vertus, mes galime daryti spaudimą Rusijai, kai sudarome dvi šalius e, susitarimus arba kai mes sprendžiame kokius nors kitus dvišalius klausimus. Tai galime baigti diskusiją dėl šios peticijos. Žinoma, pateiksime informaciją atrinkomoms tarnyboms, Čia reikėtų išsiaiškinti galimybę kreipti su Rusijos parlamento atstovais ir galbūt galėtume e, pasinaudoti tą galimybę, daryti spaudimą, kai e, kalbame apie dvišalius sustarimus, tuo labiau, kad šitas pavojus neapsiriboja konkrečios valstybės e, sienomis. B punktas. 21 e, peticija. Ja reikėtų nagrinėti ir vėliau. Šią peticiją pateikė Suomijos pilietis gyventojų Sakromonte ir Albaicin gyventojų vardu ir taip pat Granados rytinio, žiedinio, rytinio E, dėl granadų žydinio žiedo statybos. Taigi baigėme diskutuoti ir dėl šios peticijos dėkoju tiems, kurie išbuvo iki posėdžio pabaigos. Taigi dėkoju, linkiu kuo geresnių šių naujųjų metų.